Pastinger pranešimas nauja ES miškų strategija. Keturios minutės pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Mūsų miškai ir miškininkystė yra puikus atsakas stipresniai ekonomikai, taip pat užtikrina gyvenimo kokybės, tvarumo, um, ekonomikos plėtrą. 3,5 milijonai darbo vietų e, sukūriama miškininkystės sektoriuje, iš karto po metalo ir maisto produktų pramonės sektorių, tai yra trečia vieta pagal užimtumą Europoje. E, taip pat e, ekonomikos, e, o, didina ekonomikos saugimą 7 procentais, todėl kad yra beveik pusę milijono su mišku susijusių įmonių šiame sektorėje. Mediena yra labai svarbi kaimo vietovėms. Tvariai tvarkant miškus ir išsaugant juos beveik labai, labai didelė um, dalis miškų yra tinkamai prižiūrima. Beveik 50 procentų visų Europos miškų priklauso privatiems subjektams. Uh, Miškas be galo svarbus, reikia ir toliau stiprinti visuomeninį, ekonominį ir ekologinį miškų ir miškininkystės sektoriaus vaidmenį, kuriame daugiausia dėmesio turi būti skiriama tvariai medieno žaliavai kaip svarbiam Europos ištekliui. Labai svarbu užtikrinti tinkamą koordinavimą miškininkystės sektoriuje. E, klimato kaita, e, moksliniai tyrimai taip pat yra svarbus. Reikia užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi tinkamų priemonių miškininkistės sektorėje. Be to, e, aš manau, jog nereikėtų kurti naujos biurokratinės naštos miškų savininkams. Aš nepritariu privalomiems miškų tvarkymo planams ir prieštarauju tam, kad renkti Natūra 2000 planus būtų pavesta miškų savininkams. Be to, e, manau, kad reikia užtikrinti, jog mediena būtų naudojama ir auginama tvariai. Dar vienas be galo svarbus tvarumo kriterijus yra kokybės garantas. Čia svarbu, kad nebūtų naudojamasi principų vienas krupalis tinka viskam. Reikia užtikrinti tvarumą ir veikiančias sertifikavimo sistemas. Ypatingai svarbu tvariai miškininkystė yra žaliosios darbo vietos kurios e, tampa be galo svarbios užtikrinant į aplinką orientuotą gamybą. Dar vienas svarbus aspektas yra moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, nes naujos veiksmingos gamybos galimybės e, ir produktų idėjos naudingos ir bioekonomikai. Bio ekonomikos inovacijos be galo svarbios tvariai naudojant žaliavas prisideda prie aplinkos ir klimato apsaugos. Reikalingos ir tinkamos investicijos. Esu įsitikinusi, kad valstybės narės reikėtų dar intensyviau įtraukti į miškininkistės e, politikos formavimą. Aš e, tikiuosi, kad e, naujoji ES miškų strategija bus sėkminga. Noriu padėkoti visiems padėjusiems parengti šį pranešimą. E, dėkoju sekretoriatui. Ačiū, kolegė Kestinger. Dabar spontaniški pasisakymai. Labai daug norinčių pasisakyti ir aš vėl suteiksiu žodį tik tiems kolegoms ir toms kolegoms, kurie anksčiau dar nekalbėjo. Pirmiausia, kolegė Noichel. Ačiū. Noriu tarti keletą žodžių apie naująją ES miškų strategiją. Manau, kad teisinga ir jog miškininkys ties politika būtų reguliuojama nacionaliniu lygmeniu. Tačiau svarbus ir europinis požiūris. Manau, kad einame labai teisingu keliu, labai pritariu kolegiai Köstinger. Ekonomika, ekologija, socialinis aspektas be galo svarbus trys dalykai. Taip pat svarbu užtikrinti tvarų miškininkavimą visame sektoriuje. Be galo svarbu, kad Europos tvarumo kriterijai būtų sukurti mūsų visų. Taip pat, nors miškas ir auga, yra ir medienos naudojimo ribos tam tikros. Todėl turime ieškoti e, tinkamų koncepcijų, atsisakyti masinio naudojimo. Taip pat turime ieškoti bendro sutarimo ir aš to tikiuosi, kad tai pavyks artimiausių metų. Labai ačiū kolegė Noichil, dabar kolega Šampatski. Благодаря ви, господин председател. Доклад отново на... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu tik tai pritarti šiai naujai e, miškinkystės strategijai. Aš pritariu tam, kad reikalingas naujas požiūris, reikalinga sistema ir planai. Norėčiau pabrėžti, kad miškų politika turėtų būti svarbus prioritetas. Tačiau, kažina, reikalingi čia ES bendri teisės aktai. Reikia į šį sektorių daugiau investuoti, kad jis sukurtų daugiau uh, E, darbo vietų ir sukurtų pridėtinę vertę. Tačiau šis sektorius susiduria su problemomis. Pateiksiu savo šalies pavyzdį. ES lėšos yra naudojamos nelegaliai kertant miškus ir gyvendinant atitinkamus projektus. Dažnai yra ta nelegali produkcija, medienos produkcija eksportuojama į trečiasią šalis. Mes negalime ignoruoti tokių problemų ir faktų būtina daugiau investuoti į tai, kad šis sektorius galėtų sukurti daugiau darbo vietų ir didesnę pridėtinę vertę. Ačiū. Labai ačiū, kolegė Žambatski, dabar kolegė Miller. Pone pirmininkė, Noriu padėkoti poniai Köstinger už pranešimą savo iniciatyvą, už 28 kompromisus. Mes siunčiame labai aiškę žinę miškininkams ir miškininkystės sektoriui. Man be galo svarbu, kad nuosavybės e, teisės tų 16 milijonų miškų savininkų būtų užtikrinamas. Nereikia jokių būdų pritarti privalomiems miškų tvarkymo planams ir mes manome, jog nereikėtų renkti Natura 2000 planų, už juos neatsakingi miško savininkai. Um, Tvari miškininkystė užtikrina ir tinkamą gyvenimo kokybę, skatina ekonomikos plėtrą, stabdo klimato kaitą. Manau, jog klimato kaita gali būti stabdoma ir natūraliomis priemonėmis. Noriu paprašyti komisijos atsižvelgti į šį pranešimą ir įtraukti jo pasiūlymus į bendrą miškų strategiją. Ačiū kompulanatri dabar. Mikro. arvoisa puhemies toivottavasti tämä ei. ačiū pirmininke. Tai, kad taip vėlai aptarinėjame šitą pranešimą, tikiuosi nereiškia, kad per mažai domimės miškininkystę, mes turime saugoti miškus. Uh, E, Suomijoje e, reikia apsaugoti tiek miškų, kurie praktiškai dengtų Belgijos teritoriją. Tai atsinaujinantis šaltinės, kalbame apie gamtinius išteklius ES, kalbame, e, kuo pakeisti iškastinį kūrą, taip pat turime tvarkyti su klimato kaitos iššūkiu, bioekonomika būtų svarbus atsakas į šitą klausimą. Komisija yra parengusi veiksmų planą ir tikiuosi, kad bus laikomas vystimosi į tai nuoseklaus požiūrio, kad galvosime apie galimybės, kaip būtų galima plėtoti bioekonomiką. Turime padaryti viską, kad sukauptumėm daugiau e, žinių perdirbimo e, srityje, kad išsaugotumėm tas 3,5 e, milijonų darbo vietų, nes su tuo susiję daug interesų. Ačiū, ponia Makintaja. You, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Kiosninger už pranešimą. Manau, kad didelė dalimi e, tvari miškotvarka yra suvaržyta e, per nelik E, didaktiškų aplinkosauginių teisės aktų. Tai e, apimtų ir ES medienos e, teisės aktus ir raginčiau parengti naują reglamentą, kad būtų sumažinti reikalavimai rengti ataskaitas Europos miškininkams. Aš manyčiau, kad nereikia bendro požiūrio Europos Sąjungoje, reikia tiksli, tikslinių priemonių, kad dauguma miškų savininkų Europos Sąjunga nepatirtų pernelyg didelių kaštų, kad jiems netektų pernelyg didelę biurokratinę naštą. Ačiū, o baigiant spontaniškos pasisakymus, kolega Prainin. You, um, the... Ačiū pirmininkė, norėčiau pasinaudoti progą ir trumpai pakalbėti apie tai, kaip uh, kokie svarbus yra miškai, medžiai, mediena. Trys pagrindinės priežastys, kodėl jie yra tokie svarbus. Pirmiausia, kovoja su klimato kaita, antras, kuria darbo vietas, trečia, gerina sveikatą. Pirmiausia, kalbant apie klimato kaitą, matome, kad 10 procentų anglės emisijų yra sekvestruojama miškų e, visoje Europoje, jeigu miškų būtų daugiau Europoje ir manau, kad tai, tai manoma padaryti, pavyzdžiui, Airijoje nuo 10 iki 18 procentų iki 20 50 metų turėtų būti teritorijos padengta miškais. Jeigu tai bus, tuomet geriau bus absorbuojama anglis ir kovojama su klimato kaita. Antras dalykas, matome, kad kuriama daug darbo vietų šioje srityje mano apygardoje, šiaurės rytuose. Čia darbų potencialas milžiniškas. Galime taip pat pagerinti žmonių sveikatą, jeigu jie daugiau laiko praleis miške. Taigi kova su klimato kaita, darbo vietų kūrimas, sveikatos gerinimas, visa tai rodo, kodėl geriausias žmogaus draugas nėra šuo. Žmogaus geriausias draugas yra medis. Dank, Labai ačiū kolega Brennan. Diskusijos e, baigiamos bus po to, kai pasisakys komisijos narys. Much, uh, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Nors taip vėlu, man vis tiek labai malonu dalyvauti šiuose diskusijose, aptariant labai svarbų klausimą. Labai malo, su malonumu atstovauju komisijai, kolegoms, kurie tikrai daug, pritarė naujos miškų strategijos įgyvendimui, ypatingai komisaras Velė ir Biankovska, komisarė Kalnietė, komisaras Kalnietė ir kiti. Mes visi norėtumėme padėkoti Europos parlamentui už tai, kad ir jis susidomėjęs yra miškų strategija ir ypatingai pranešėjai poniai Kestinger, taip pat šiandienams pranešėjams rengiant labai svarbu savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Džiaugiame, kad, džiaugiamės, kad miškų strategija buvo aptariama Envi Rytre komitetuose. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad kol nėra bendros miškų strategijos politikos Europos Sąjungoje, ES per savo politikos rytis e, bandė sukurti tvarę miškininkystės e, politiką ES, bet čia yra subsidirimo principo klausimas. Mūsų problemos yra bendros, kalbant apie miškų ateitį. 40 procentų visos žemės Europoje yra padengta miškais. Tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų aplinką, ekonomiką, visuomenę. Daug politikos ryčių - kaimo plėtra, klimato kaita, pramonė, biologinė energetika ir bioekonomika. Visos tos politikos rytis turi įtakos miškų politikai ir smarkiai prisideda įgyvendinant tvarų miškų valdymą ir primant sprendimus dėl miškininkystės ir viso miškininkystės bei, sektorius bei miškų apsaugos. Taigi, kalbant ir apie politi iš politinės perspektyvos norėčiau pasakyti, kad miškų strategija atitinka Junker, Junkerio komisijos tikslus, nes kalbama apie darbo vietų kūrimą miškininkystės sektoriuje. Turime nepamiršti, kad Europos Sąjungos miškininkystės pramonės įmonės sukuria 7 procentus nuo BVP ir 3,5 milijono darbo vietų. Turime, aišku, nepamiršti, kad miškų sektorius yra labai įvairus įvairiose valstybėse. Narėse, pažiūrėjau, Suomijoje ketvirtadalis viso eksporto būtent yra iš miškininkystės sektoriaus. E, paslaugo, e, kalbant apie paslaugas, apie ekologiją, tai yra aktualu visoms valstybėms narėms. Dėl to miškų strategija ir bandoma pasiekti, kas šis svarbus gamtinis išteklis mūsų visuomenė ir ekonomika ir toliau duotų ekonominės naudos, nepaisant naujų iššūkių, tokių kaip klimato kaita ir kitos grėsmės. Uh, Bet e, tai ne viskas. Strategija yra susijusi ir su klimato kaita, kadangi smarkiai prisideda prie klimato, padarinių, klimato kaitos padarinių mažinimo. Biologinė įvairovė. Tai irgi labai svarbu, kalbant apie biologinę Euro įvairovę Europoje. Natūra 2000 programa irgi čia yra labai svarbi. Energetika, miškų biomasė irgi yra svarbus atsinaujantis energijos šaltinis, sudarantis beveik pusė visų uh, atsinaujančių energijos šaltinių sunaudojimo Europoje. Taip pat e, tai leidžia kurti įgūdžius bioekonomikoje. Kaip sakiau, miškai skiriasi, kalbant apie įvairias šalis, Suomiją, Portugaliją ir panašiai. Taigi, aišku, čia svarbus subsidiarumo, proporcingumo ir geresnio reglamentavimo principas. Tai yra svarbiausia siekiant įgyventinti miškų strategiją Europoje. Pažvelgus į pačią strategiją, matome, kad pagrindinis tikslas yra sukurti pagrindą. Kalbant apie tvarų miškų valdymą ir tvarkymą, derinant miškų politiką įvairiose valstybėse narėse ir ES iniciatyvas susijusią su miškų sektoriumi. Ši strategija siekia holistinio požiūrio, kalbant apie miškų tvarkymą, atsiž... laikomas integruoto požiūrio, kalbant apie miškų politikos tikslus ir kalbama apie visą ver... vertės grandinę, kalbama apie darbo vietų kūrimą, ypatingai kaimo vietovėse. Taigi Atsižvelgiant į tarybos išvadas dėl miškų strategijos, komisija kartu su valstybėmis narėmis ir su kitais interesuotais asmenimis kuria daugiametės įgyvendinimo e, daugiamečius įgyvenimo planus, kur yra konkrečių veiksmų, kurių turimtis valstybės narės ir komisija. Ir numatomas yra gyvenimo veiksmų planas ir laikotarpiai, terminai. Tokiu būdu yra užtikrinama sinergija tarp įvairių komisijos tarnybų ir geriau yra vertinami rezultatai. Taigi komisija atidžiai atsižvelgia į šį pranešimą įgyvendinant daugiamečius, daugiamečius miškų sektoriaus valdymo planus. Ačiū. Dank, Labai ačiū, ponio komisijos nariai. Diskusijos baigė.